klausimo. Tai yra bendrosios diskusijos apie farmakologinį budrumą. Pirmiausia, pradedame nuo ponios Makavan pranešimo dėl žmonėms skirtų vaistų stebėjimo. Ir kitas ponios Makavan pranešimas. Tai yra pranešimas apie direktyvos 2001-83 pakeitimą. Matau, kad komisaras jau įsitaisė savo vietoje. Taigi galime pirmiausia suteikti žodį poniai Makavan pranešėjai. Ačiū ponia pirmininkė. Esu įstikinusi, kad visi čia esantis yra vartoja farmacinių produktų. Šių produktų saugumas yra labai svarbus visuomenės sveikatos prasme. Praėjusią savaitę ekspertų posėdėje, kalbantis apie šį teisės aktą, mums priminė, kad 2010 metai yra 50 pačios uh, talidomido metinės. Visi e, šiek tiek ilgiau gyvenę žino, kas tai per vaistas, kai vaikai gimdavo be galūnių nuo to vaisto per metus, per daug metų pasimokyta ir farmakologinio budrumo sistemos E, buvo plėtojamos visą laiką siekiant užtikrinti vaistų saugumą, nes vien klinikiniai tyrimai nepakanka, nepakankami užtikrinti, kad kai viešai e, pradėti teikti e, vaistai, kad nebus šaltinių poveikio. Sistema, aišku, patobulinta ir praėjusią savaitę ekspertai sakė, kad jau su tais patobulinimais būtų užtekę vos kelių atvejų dėl to šaltinio talidomido poveikio, kad būtų galima už tą <clears throat> problemą atsekti. O 60-aisiais metais įvyko 2000 e, tokių atvejų, kad būtų pastebėtas e, vaisto veikimas. E, farmakologinė budrumo sistema pastaruoju metu buvo tobulinama įvairiais aspektais ir turint 500 milijonų žmonių bendrai galima greitai pastebėti šaltinį poveikį, negu kad e, dirbant vien nacionaliniu lygmeniu. E, Medikamento agentūros e, skūrimas, taip pat valstybių narių agentūrų tinklas padėjo pasiekti tos pažangos, o praktinės priemonės, pavyzdžiui, Judra Vigilance duomenų bazė, kuria didžiausia pasaulyje, mums padeda sumažinti tą laiką kada galima pastebėti, pastebėti nepageidaujamą poveikį. Tačiau reikia daugiau patobulinimų ir nuo talidomino e, atvejo buvo ir kitų vaistų, pavyzdžiui, e, vijoks vartojimo sukeltų problemų ir kitų. E, svarstant šį paketą, visi sutarė, kad paketas yra geras, kuris pagerins dar farmacinio budrumo sistemą kokių reikia pakeitimų. Reikia sukurti farmakologinio budrumo rizikos vertinimo konsultacinį komitetą. E, jis atskiria e, medicinio saugumo ir e, atskiria funkciją nuo vaistų patvirtinimo sistemos. Bus pagerinta informacijos teikimo pacientams sistema, taip pat atskaitomybės sistema ir žmonės bus skatinami pranešti apie nepageidaujamą poveikį. E, juodas simbolis ant naujų produktų bus dedamas. Dabar, kai gydytojai išrašo produktą, jie žino, kad tai yra naujas produktas, tačiau nebūtinai apie tai praneša pacientui. Geresnė visuomeniai skirta informacija, vienas, vieno langelio principas, vienas portalas visiems vaistams, kur būtų pateikta visa informacija apie. Uh, vaisto saugumą ir panašiai. E, dabar šią informaciją pasiekti reikia praleisti daug e, laiko. Na ir aišku, e, bendrovėms bus sumažinta našta, nes nesidubliuos informacijos teikimas. Šie pakeitimai, ponia pirinkai, pagerins šią sistemą labai smarkiai. Na ir pagaliau noriu padėkoti žmonėms, kurie mums padėjo pasiekti šių rezultatų, tai yra šešėliniams pranešėjams dokumentai yra labai sudėtingi ir mums buvo labai gerai, kad turėjome tokių patyrusių kolegų. Dėkoju pirmininkavisai Ispanijai e, ir e, jos atstovams, kurie atliko puikų darbą, taip pat parlamento sekretoriatui ir mano padėjai Kerry Hang, kuri taip pat prisidėjo išsiaiškinant visas problemas. Taip pat dėkoju komisijos sekretoriatui ir tarybos sekretoriatui. Daugelis organizacijų, kurios teikia informaciją, padėjo mums suprasti problemas iš jų pusės, pavyzdžiui, pacientų organizacijoms, vaistininkams, nacionalinės, nacionalinės reguliavimo kompanijos, bendrovės ir e, institucijos. Tai padėjo pasiekti gerų rezultatų. Dėkuoju, ponia Makavin, o dabar Europos komisijos vardu kalbės komisaras Tajani. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, komisijos narys dar negali būti šiandieną čia su jumis plenarinės sesijos metu ir prašo jam už tai atleisti, o aš jam atstovausiu čia šią svarbę farmakologinio budrumo temą. Noriu pirmiausia padėkoti tiems, kurie dirbo ties kompromisu Tai yra pačiai pranešėjai, šešėliniams pranešėjams. Ir norėčiau pagirti taip pat ir atsakingo komitetą darbą. Ateityje žmonės bus geriau apsaugoti nuo nepageidaujamos reakcijos į vaistus. Taip mes sustiprinsime, modernizuosime žmonėms skirtų vaistų naudojimo sistemą. Ir mes čia turime kalbėti ne tik apie visuomenės sveikatos aspektus, bet taip pat ir apie geresnį vidaus rinkos veikimą ir racionalizavimą. Šiomis taisyklėmis bus sukūriama daugiau skaidrumo ir skiriama daugiau paramos pacientams. Europos vaistų agentūra turės prieigą prie atvers prieigą prie geriausių vaistų, naudojimo praktikų. Ir komisija tikrai labai džiaugiasi dėl bendros pozicijos, dėl kurios buvo sutarta ir iš esmės mes galime pritarti pasiektam sutarimui. Pakeitimo pasiūlymas, kuriuo siekiama išbraukti dalį teksto mes remtumėm tą pakeitimą. Nes komisija tikrai nenorėtų užkirsti kelią tokiam svarbiam pakeitimui. Ir sutiktų numatyti viešų konkursų skelbimą 2.15, o ne 2.14 punkte. Be abejo, agentūrų darbą reikės aptarti atitinkamuose darbo grupėse ir peržiūrėti jų veiklą, jeigu bus nustatyta, jog reikia sistemą keisti, tai galima numatyti vėlesnėme konkurso paskelbime para. Dėkuoju, komisarė. Dabar pakviesime pramonės e, mokslinio tyrimų ir energetikos komiteto atstovą, ponę Rivasė, dvi minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Kalbėsiu vieną minutę, o po to paprašysiu žodžio dar kartą. Dabar kalbu kaip pramonės komiteto pranešėją. Norėčiau padėkoti pranešėjai poniai Makavin, Makavan už patiktą pranešimą. Man atrodo, kad mes visi siekiame šio dokumentu geriau apsaugoti pacientus ir suteikti jiems daugiau informacijos. Tuo pat metu reikėtų nepamiršti, kad reikia kovoti su tuo, kad pramoniai nebūtų suteikta visa valdžia, visa gale, e, valdant informaciją, apie tirnius duomenis, vykdant analizę. Man atrodo, kad gydytojai ir pacientai turėtų pranešti apie nepageidaujamą ar šalutinį poveikį. Ir e, ta informacija turėtų būti perdoda kompetentingom institucijom, kad e, farmacininkai visko patys nevaldytų. Valstybės narės turi visą laiką tinkamai registruoti ir analizuoti nepageidaujamą arba šalutinį poveikį e, Pavyzdžiui, Švedijos valdžios institucijos sužinojo, kad viena iš vakcinų turi šaltinį poveikį narkolepsiją, nors mes tokio poveikio ne, nebuvome užregistravę. Labai svarbu, kad nacionalinės institucijos būtų nepriklausomos ir kontrolės, reguliavimo srityje e, pasiekime tikrai nemažai. Turime dabar farmako, e, farmakologinio budrumo komitetą ir jis yra labai naudingas. Man atrodo, kad reikėtų daugiau informacijos pacientams suteikti farmakologinio budrumo srityje. Dėkuoju, ponia Rivasi, o dabar vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu kalbės ponas Turmės. Vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. Vieną minutę ar dvi minutės? Viena. Aha, tada reikės kalbėti greičiau. Vaistai be abejo yra sritis, iš kurios uždirbama, e, uždirbami milijardai. Taigi su tuo susijęs ir nemažas lobizmas. Maničiau, Imko komitetui pavyko ir toliau išsaugoti atvirą prieigą prie vidaus rinkos. Mes pateikėme savo pakeitimų dėl farmakologinio budrumo ir dėl nepageidaujamų vaistų poveikio kai kurių aspektų, tačiau mes pasisakėme už tai, kad nebūtų sušvelninta kontrolė įvežant vaistus. Taip pat norime labiau apsaugoti vartotojus, kadangi siūlyta teikti tik tai santrokas vaistų, apie vaistų vartojimą. Taip pat mes esame už tai, kad būtų atliekami bandymai prieš pradedant tiekti naujus vaistus į rinką. Įmonės neretai tiesiog pakeičia vieną molekulę, išleidžia daugybę pinigų rinkodarai, netgi daugiau negu patiems moksliniams tyrimams. Ir tai reiškia, kad atsiranda rinkoje daug naujų vaistų, kurie nekažin kuo skiriasi nuo anksčiau tiek tų rinką vaistų, bet yra žymiai brangesni. Dėl to manau, kad atliekant kitą peržiūrą reikėtų pasigilinti į šį aspektą ir mūsų nacionalinės sveikatos priežaros sistemos juk priklauso nuo šias ryties renančių kaštų, tad kur tik įmanoma reikėtų jos racionalizuoti. Nėra numatyta jokių įpareigojimų šiame pasiūlyme e, patikrinti pridedamąją naudą to vaisto naujų. Al turno de oradores, en nombre de los grupos. Dabar pereiname prie frakcijų vardų pasisa... prie frakcijų e, ir pirmiausia EPP e frakcijos atstovė jūsų. Ačiū, ponė. Pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį į pranešėjos atliktą darbą. Reikia pagirti tiek e, turinį, tiek formą. Viskas tikrai pavyko puikiai ir taip pat reikėtų padėkoti ankstesniai pirmininkė Ispanijai. Naujoji sistema leis sukurti daugiau skaidrumo, vaistai bus saugesni ir ypač tai pasakytina apie didesnę riziką keliančius vaistus. Reikėtų pabrėžti, koks svarbus yra Europinio lygio komitetas, kuris imsis vertinti naujus vaistus ir iškylančias problemas ir teiks savo rekomendacijas dėl vaistų, kurie tiekiami ir ES rinką. Labai svarbu yra rasti atitinkamus sprendimus pranešimų teikiamų pacientams srityje, pranešimų apie vaistų šalutinį poveikį. Tai vienintelis, ar turėtų būti vienintelis informacijos šaltinis jiems, tačiau ir kompetentingos institucijos valstybėse narėse turėtų būti informuojamos. Taip pat svarbi ir galimybė pacientams patiems pranešti apie nepageidaujamą pastebėtą poveikį. Ta jie galės padaryti internetinėme tinklame, tinklapyje skirtame farmakologiniam budrumui ES mastu. Tai tikrai e, pagerins pacientų padėtį ir taip pat negalime nepastebėti ir to, kad farmakologinis budrumas yra labai svarbus ir e, visuomenės sveikatos aspektas direktyvos ir reglamento peržiūra pasitarnaus ne tik tam, kad būtų sugriežtintos ir pagerintos įvairios procedūros, bet taip pat ir bendradarbiavimas tarp valstybių narių. Dėkoju. Pusantros minutės ponui Korėlė Kampos, socialistų vardu. Senhor Presidente, o facto de haver tendência crescente para que. Pone pirmininkė, stipri tendencija, kad saugumo vartojimo nepavojingumo e, profilis vaistui pateikiamas tik tai tada, kai vaistas išleidžiama į rinką. Tai yra rizikos valdymo problema. Ir spręsdami šią problemą mes, aišku, padedame piliečiams. Vaistai suvaidina labai svarbu vaidmenį pagerinant sveikatos būklę tarp piliečių. Na, o nepageidaujama reakcija, kurią sukelia vaistai, yra viena iš svarbiausių mirties priežasčių ligoninėse. Todėl e, šios sistemos tobulinimas, koordinavimo ir skaidrumo būdu yra geras dalykas. Mūsų svarbiausias tikslas yra stebėti nepageidaujamas reakcijas, jas nustatyti kaip galima greičiau, nes Nauji vaistai dabar turės naują simbolį, bus žymimi naujų simbolį. Ir aišku, labai gerai, kad bus įtraukiami labiau į šiais procesą vartotojai. Ir taip pat bus stiprintas bendrijos organizacijų bendradarbiavimas. Taigi aš sveikinu šios pakeitimus ir dėkoju taip pat pirmiausiai Ispanijai ir komisijai už bendradarbiavimą. Taigi, tikimės, kad e, balsuojame dėl šio dokumento bus teigiamai rytoj. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį poniai Parvanovai. Dvi minutės. Pirmininkė, kolegos, komisarė. Noriu pasveikinti pranešėją už tą protingą požiūrį į šį darbą, taip pat šešėliniams pranešėjams ir tarybai už uh, vaisingą bendravimą, kad būtų galima susitarti pirmojų svarstymų, kad būtų galima sukurti skaidresnę, efektyvesnę farmakologinio budrumo sistemą. Kaip šiandien pranešėja, aš pritariu susitarimui, kuris pasiektas pirmininkaujant Ispanijai. Ir e, labai gerai, kad parlamento pozicija atsispindi galutinėme tekste. E, aišku, kad šis projektas, šis dosija nėra pats labiausiai jaudinantis, tačiau labai svarbu, kad ši sistema uh, pasižymėtų tais naujais dalykais, kurios, kuriuo mes norime. Na, informacijos apie nepagėdavimą reakciją rinkimas Europos lygmenių, taip pat geresnė koordinacija su nacionalinėmis institucijomis yra uh, žingsnis į priekį siekiant nustatyti vaistų riziką pacientų e, saugumas sustiprės, e, jeigu bus e, reikalaujama atlikti naudingumo tyrimus po to, kai vaistai pasirodė rinkoje. Ir taip mes padėsime mažinti riziką pacientams. Skaidrumas yra parlamento vienas svarbiausių principų visų darybų metu. Ir didesnė, skaidresnė komunikacija apie farmakologinę bendrumo veiklą padės e, sustiprinti pacientų pasitikėjimą vaistais ir institucijomis. Pakeitimai šioje sistemoje turėtų būti priemonė sustiprinti Europos piliečių pasitikėjimą ir vaistų, kuriuos jie vartoja suvoki, supratimą. Todėl aš sveikinu reikalavimą visiškai peržiūrėti pacientams skirtą informacinę lapelį. Turime užtikrinti patį didžiausią saugumą, veiksmingumą ir skaidrumą šioje, sistem, šioje sistemoje ateityje. Ačiū. Parvanova. Ačiū, Vona Parvanova, Žalių frakcijos vardu. Pusantros minutės ponui Tremopulus. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai, poniai Makavan, už labai e, gerą pranešimą, kurį parengė. Taip pat noriu padėkoti kolegijai poniai Rivazi ir kolegoms atlikusiems analitinį darbą. Nuo pat pradžių mums rūpėjo tai, kad pranešimas gali paskatinti greitą procedūrą e, vesti naujiems vaistams rinką be pakankamo patikrinimo. Todėl aš manau, kad yra labai svarbu skurti gerą stebėjimo sistemą. Ir dėl to mes nuo pat pradžių tam prieštaravome. E, piliečiai taip pat buvo pareiškę savo nepasitenkinimą reikalaudami griežtesnės e, autorizacijos sistemos vaistams, e, taip pat daugiau klinikinių tyrimų reikalauti ir įtikinti, kad vaist, naujas vaistas turi naują kažkokią terapinę vertę. Na ir galų galia buvo parengtas kompromisinis tekstas, stengiantis uh, susilpninti šį nerimą, sustiprinant farmakologinio budrumo komitetą ir galimybę pacientams pranešti apie nepagėdavimas reakcijas. Aš taip pat norėjau kalbėti apie aplinkosauginį poveikį, kurios, kurį kelia vaistai, tačiau mums to nepavyko padaryti. Tačiau buvo institucionalizuota pareiga, galima vaistų aplinkosauginį poveikį Į tai reikėtų atsižvelgti išduodant leidimą vaistams. Deja, kompromisinis tekstas tik ragina valstybės pagalvoti apie kitą etapą, kad būtų galima stebėti vaistų poveikį aplinkai. Na, o komisija turi pateikti ataskaitą apie problemos mastą e, ir įvertinti, ar reikėtų pakeisti teisės aktus. Ačiū. Ačiū, ponai Tremopolos. Dabar suteikiu žodį ponui Kabrnok. Kalbėtojas neįsijungęs mikrofoną. Dėkuoju pirmininkė, ponės ir ponai, kolegos. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai, poniai Makavan už atliktą darbą. Dėkuoju visiems, kurie prisidėjo prie šio darbo. Direktyva dėl farmakologinio budrumo nebuvo iš esmės keičiama jau dešimt metų. Todėl atėjo laikas iš esmės peržiūrėti šią direktyvą. Visiškai pritariu, kad reikia geriau informuoti pacientus, suteikti jiems daugiau informacijos ir užtikrinti, kad pacientas būtų lygiavertis gydytojo partneris. Labai svarbu, kad informacija būtų teikiama ir apie vaisto poveikį, ir apie nepageidaujamas reakcijas Pasiūlymas visą tą informaciją sutelkti vienoje vietoje ir pagerinti keitimas informaciją tarp nacionalinių informacinių sistemų padės e, geriau suprasti e, vaistų e, veiksmingumo ir nepagėdamo poveikio faktorius padės e, pavojingus vaistus pašalinti iš rinkos ir iš esmės pagerins veikatos priežiūrą. Dėkuoju, o dabar suteiksiu žodį ponui Maštauka. Jums suteikiu dvi minutės. Guoja vardu, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Gerbiami kolegos, šiandien kalbame labai svarbę temą Vaistai padeda išsaugoti gyvybę, bet jie taip pat gali ir jai pakengti. Kaip jau buvo anksčiau minėta, nepageidaujama reakcija į vaistus yra penkta e, pagal dažnumą mirčių priežastis ligoninėse. Dėl to mes privalome sukurti efektyviai veikiančią farmakologinio budrumo sistemą, kuri būtų naudinga pacientui. Aš manau, kad ilgų darybų metu pavyko šį pasiūlymą gerokai pagerinti, geriau užtikrinti pacientų apsaugą. Pavyzdžiui, man labai patinka pasiūlymas pacientams tiesiogiai pranešti apie nepagėdavimas reakcijas į tam tikrus vaistus. Tokia sistema padės greičiau aptikti nepagėdavimą poveikį ir e, mes greičiau sužinosime apie šaltinį poveikį E, kurį pacientai nebūtinai aptarė su gydytojas, pavyzdžiui, tai gali būti psichologinio pobūdžio arba e, seksualiniai sveikatai turintis poveikio, šaltiniai poveikiai, o apie tai sužinoję iš kitur, mes galėsime lengviau tvarkytis tokiais atvejais ir galima bus tą informaciją perduoti ir kompiuteriu. Taip pat man patinka pasiūlymas e, suteikti galimybę pasinaudoti informaciją per Europos tinklapį, e, kur informaciją galima skaityti visomis kalbomis. Taip pat man labai sveikintina yra Eudra Vigilance duomenų bazės sukūrimo idėja. Labai svarbu, kad e, šioje jautrėje srityje mes e, kurtume reikiamas duomenų bazės. Dar reikia nemažai ką patobulinti, reikia užtikrinti, kad sprendimus priimančios institucijos būtų skaidrios, kad jos turėtų finansavimą, kad būtų nepriklausomos ir dirbtų e, efektyviai tolimoje perspektyvoje. Taip pat labai svarbu, kad visos priemonės skirtos pacientų saugumui ištikrinti nebūtų diktuojamos komercinių interesų. O dabar dėkoju pranešėjai už šios bendradarbiavimą. Dėkoju ponai Maštalka, ponai Maštalka, dabar suteiksiu kitiems galimybę pasakyti po dvi minutės, ponas Lyze. PP vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Noriu pasveikinti e, pranešėją Linda McKevin ir taip pat e, įvertinti ir šešėlinės pranešėjos ponios Ajūso darbą. Tikrai puikiai nuveiktas darbas, dokumentas, dėl kurio balsuosime rytoj, yra iš esmės pagerintas ir mano manimu didžiausia pažanga, pažanga pasiekta būtent toje srityje, kad mes e, kaip pacientai gausime žymiai geresnę informaciją to ES kalbomis um, įrengsimo tinklapio um, įsteigimas uh, tikrai bus naudingas dalykas ir kaip pavyzdžiui keliaujate po Europą, galbūt nusipirksite vaistą su informaciniu lapeliu kitą kalbą, kurios e, nemokate, o jeigu turėsime galimybę prisijungti prie tinklapio, kuriame bus e, tas informacinis lapelis išverstas ir jūsų kalba, tai bus tikrai jau labai naudinga. Taip pat, mano manimu, šis pasiūlymas žymiai geresnis negu tas, kurį anksčiau yra pateikęs e, komisa, buvęs komisijos narys Verhoigenas. Aš e, su Kristoferiu Fjorna esu šnekėjęs dėl to, kad galbūt reikės pagerinti dar vieną ar kitą sritį, bet nepaisant to jau yra žengstas didelis žingsnis ponios McKevin ir šešėlinių pranešėjų. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad bus peržiūrimi ir e, informaciniai lapeliai apskritai, ir juose pateikiama informacija. Tikiuosi, kad komisija dės visas įmanomas pastangas dėl to. Gaila, kad nebuvo galima starti dėl santraukos informacinio lapelio. E, komisija lyg siū, nenorėjo. Komisija lyg siūlė juodą e, ženklelį, bet jis pasirodė per nelik atgrasus, baukinantis, tad galbūt reikės dėl jo dar iš naujo pasvarstyti, bet jau dabar galima pasveikinti su tuo, kad padarėme nemažą pažangą. Ačiū ponui Lyze. Dabar ponė Kadenbach pusantros minutės. Gerbiamas pirmininkė, komisijos nary. Noriu taip pat širdingai padėkoti kolegijai Lindai McKevin ir taip pat e, kitiems kolegoms šešėliniams pranešėjams dirbusiems su jie kartu. Taip pat leiskite man apeliuoti į pacientus ir Europos sveikatos priežiūros sistemą. Aš manau, turime skirti laiko viena vertus atsižvelgti į pacientų um, pastebėjimus ir pacientų um, padėtį, kuomet jiems yra priskiriami vaistai, neinformuojant pakankamai gerai apie šalutinį poveikį. Ir kita vertus, taip pat turime um, skatinti sažiningumą e, pacientų, kurie galėtų drąsiai gydytojams pasakyti, kokį šalutinį poveikį pastebėjo. Ir mūsų tikslas būtų bendras, tai yra saugesnis vaistų vartojimas. Dėl to labai sveikinu šį pasiūlymą, nes tai bus dar vienas žingsnis pirmin. E, bus stengiamasi, kiek įmanoma, labiau užtikrinti, kad e, medicinos rytyje dirbantis asmenys e, galėtų kiek manoma greičiau reaguoti į pateikiamą informaciją. Jau egzistuoja kai kur atitinkamos sistemos, paskiros sistemos, tad manau kitas žingsnis geras pirmin bus visų tų sistemų apjungimas į vieną. Ir ko gero visuma, e, kaip dažnai yra sakoma, yra tikrai geriau negu suma atskirų pavienių dalių. Tad tikrai tikiuosi, kad su didžia dauguma rytoj pasiūlymas bus patvirtintas. Dėkoju. Ačiū poniai Kadenbach. Ir dabar viena minutė poniai Lepaš. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti ponę pranešėją. Susitarimas pasiekiamas pirmos varstymų metu dažnai Tai reiškia, kad galbūt parlamento įnašas į darbą nebuvo toks didelis, tačiau šį kartą yra tikrai priešingai. Aš manau, kad mūsų pranešėja dirbo puikiai ir pasiekta labai daug pažangos, ypač turint omenyje skaidrumo sritį, man ji labai svarbi. Apribojimai turėtų būti veikiau išimtis, o plati prieiga turėtų būti taisyklė, jeigu norime užtikrinti daugiau saugumo Kai yra slap... nepateikiama visa išsame informacija, tai gali turėti blogo, neigiamo poveikio tiek pacientams, tiek aplinkai. Tad aš esu pateikęs asmen, asmeniškai kai kurių pakeitimų pasiūlymų. Galbūt būčiau norėjęs žengti ir dar toliau, bet bendras rezultatas lyg ir patenkinamas. Dėl paties teksto dar norėjau pridurti tai, jog norėčiau paraginti komisiją atkreipti dėmesį į dirbožėmio ir vandens taršą dėl farmakologijos e, pramonės. Tad pasižiūrėkite į tai, ką čia dar būtų galima pagerinti. Ačiū. Ir dabar vieną minutę ponui Kelanan. Um, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų šešėlinė pranešėja atsiprašo, kad negalėjo atvykti į Strasbūrą šią savaitę, tačiau jį paprašė manęs padėkoti Lindai Makavan už vaisingą bendradarbiavimo darbą rengiant šį teisės aktą. Jo tikslas yra sustiprinti bendrijos farmakologinio budrumo sistemą žmonių vartojamiems e, medicinos produktams. E, mes pasiekėme susitarimą, kuris užtikrins pirmiausia stipresnę sistemą, geresnį rizikos vertinimą, geresnę sistemą e, autorizacijai ir saugumui užtikrinti po autorizacijos. Trečia, bus geresnė sistema pranešti apie nepageidaujamas pašautinės reakcijas ir, žinoma, bus užtikrina didesnė, didesnis skaudrumas ir saugumas. Pacientai lengviau pasieks e, interneto portalus ir gauti, galės gauti informaciją apie nepageidaujamą šautinį poveikį. Ir tai bus labai naudinga visų pirma piliečiams ir pacientams. Tačiau taip pat bus sustiprinta ir supaprastinta komisijos veikla, e, valstybių narių, bendrovių veikla, užtikrinant e, vaistų saugumą visoje ES. Ačiū pirminkė. Ačiū ponia Kalananai. Toliau vieną minutę poniai Matijas. Labai ačiū ponia pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti ir pasveikinti pranešėją. Taip pat e, visiems kolegoms, kurie dalyvavo šiame procese. Žinome, kad e, nepagėdavimo reakcija yra viena iš e, mirčių priežasčių e, ligonėse. Mes norime, kad sistema, aišku, užtikrintų vaistų saugumą. Nes nepamirškime, kad vaisto aprašymai ne visada išsprendžia visas problemas. Reikia Atminkime, kas įvyko su A1H1 vakcina, kai žmonės tinkamai neįvertino šio vakcinų e, antrinio poveikio. Taigi, e, e, džiaugiamės, kad ši sistema labiau įtrauks gydytojus ir pacientus, nustatant sistemas. Na, o bendradarbiavimas tarp valstybių narių e, šiuo atveju bus tikrai pozityvus aspektas. Ačiū, ponė Matijas, ponė Groste, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Komisarė. Aptarėme farmakologinio budrumo sistemą, tai yra svarbi sistema ir sustarimas pirmojų svarstymų galins mus, e, mus apsaugoti pacientus, kurie susiduria su vaistų vartojimo rizika. Tai yra labai svarbus žingsnis. Nes e, tuomet bus galima greitai nustatyti nesaugius vaistus ir juos išimti iš rinkos. Iš tikrųjų, mes neiš, neišrandame iš naujo sistemos, mes ją tiesiog pageriname, kad būtų galima geriau suprasti vaistų vartojimo pavojus per geresnį bendradavimą tarp kompetitingų institucijų. E, e, sistema, aišku, sustiprės, nes Eudra Vigilance duomenų bazė bus viena vieta, kur bus galima pasikonsultuoti ir susirasti informaciją susijusią su vaistais. Tai mums leis pagerinti komunikaciją tarp kompetentingų institucijų, nacionalinių institucijų, kurios E, galės atidžiau įvertinti rizikos ir naudos santyki, integruojant visus naujus duomenis ir signalus. Ir ta, tokią informaciją po to teikti gydytojams ir pacientams. Aišku, niekas nenori pacientų išgazdinti, pateikdant informaciją, kurios yra per daug, nes tai iš tikrųjų gali turėti atvirkštinį poveikį kai turi susidurti su sudėtingu vaistu, reikia gauti pakankamai informacijos, tačiau jos negali būti per daug. Pavyzdžiui, šiandien e, informacinis lapelis dažnai būna neinformatyvus, jį sunku skaityti, todėl mes turime jį patobulinti, kad pacientai e, galėtų e, labiau pasitikėti vaistais, kuriais, kuriuos vartoja. Ačiū, sako pirmininkas. Toliau pana Vernijo, pusantros minutės. Dėkuoju pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami parlamentarai. Farmakologinis budrumas yra procesas, kurio metu yra vertinamas vaisto poveikis ir reikalaujama vaistą pašalinti iš rinkos, jeigu jis kelia problemų. Tai yra farmakologijos paketo dalies pasiūlymas, ypač svarbi tema siekiant užtikrinti mūsų sveikatos priežos sistemos kokybę. Labai gaila, kad ponas Daly negalėjo atvykti prie šios, atvykti ir padiskutuoti. Man atrodo, kad komisijos pareiškimai kartais e, penelik naudingi farm, farmacijos pramonė ir blogina tą situaciją, bet mūsų pakeitimai padeda siekti kitų tikslų. Labai svarbu, kad mes turėtume daugiau dėmesio skirti farmakologinio budrumo pagerinimui. Labai svarbu, kad e, būtų numatyti saugikliai, kurie nepriklausytų nuo pačios sistemos. Komitetas sukurtas, bet jis nėra iki galo nepriklausomas. Pavyzdžiui, jam sunku bus peržiūrėti sprendimus, bus sunku peržiūrėti jos sprendimus, ir nieko mes negalime čia padaryti. Taip pat nėra sistemos, kuri padėtų tinkamai vertinti komiteto narių interesų konfliktą. Na, geriausia užtikrinti nepriklausomumą yra skiriant tinkamą finansavimą, tačiau to nebus, nes atrodo, kad daugiau bus pasikliaunama privačiais finansuotais, o ne valstybė. Aš dėkoju Moniai Makavan, kad jį pagerino pirminį komisijos pasiūlymą, tačiau Nežinau, kodėl nepavyko susitarti bėmo svarstymo metu, o jeigu reikia, galime skirti ir daugiau laiko, kad pagerintume pacientų padėtį. Dėkuoju, dabar ponė Rys, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Farmakologinis budrumas. Turėtų būti sistema, kuri užtikrina vaisto saugumą. Tai turėtų būti šimtaprocentinės garantijos pacientui suteiktos. Nepaisant to, kad uh, ant vaistų parašyta uh, lapeliuose apie nepagidamas poveikius, žmonės vis miršta nuo vaistų šaltinio poveikio, e, reikėtų tinkamai vertinti visą šią statistiką, užtikrinant visų atsakingų institucijų bendradarbiavimą. Taigi šiame pasiūlyme uh, pateikta nemažai tokių naudingų pasiūlymų dėl duomenų bazės, dėl informacijos teikimo pacientams ir e, taip pat siekime užtikrinti realų naujo Europos farmakologinio budrumo komiteto skaidrumą. Galiausiai norėčiau pabrėžti, kad ekspertinių žinių nepriklausomumas, nešališkumas yra alfa ir omega ir būtent čia pirmiausiai galima būtų užtikrinti pacientų pasitikėjimą, jiems teikimą informaciją. Dėkuoju, ponė Rys, dabar ponė Lukacievska. Dėkuoju. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti poniai McCaffin ir visiems, kurie dirbo su šia direktyva. Man atrodo, kad visos čia įvardymos problemos turi būti spręstos, kad padėtume pacientams. Kaip atrodo statistika, Dėl šaltinio poveikio per metus miršta 200 tūkstančių žmonių, 50 procentų pacientų nevartoja vaistų pagal tai, kaip nurodyta informacinė lapelė, taip pat nemažai pacientų negauna patikimos informacijos. Ir šis pasiūlytas pokytis, kuris keičia, tai yra pagal kurį keičiama vaistų registracijos sistema, E, padės pacientui geriau sužinoti apie vaistą, apie jo poveikį ir nebus apsiribojama tik tai gydytojais ir institucijomis ir jų nuomonė. Turime įvertinti esamas problemas ir reaguoti atsižvelgiant į esamą situaciją, užtikrinti visišką skaidrumą vienas iš svarbių farmakologinio budrumo principų užtikrinti informacijos prieinamumą internetu visomis oficialiomis ES kalbomis, kad visi pacientai galėtų suprasti, apie ką mes kalbame, kokios yra pagrindinės problemos. Žinoma, internete gali būti visokios informacijos, gali būti primestos informacijos, todėl reikia stebėti, kokia informacija teikiama, reikia informaciją atnaujinti, tai be galo svarbu. Na, kalbant apie geresnį farmakologinio budrumo sistemos skaidrumą. Be abejo, tai labai svarbi tema, reikia gerai įvertinti nepageidavimą reakciją, šaltinį poveikį ir informuoti visus gyventojus apie tai, ne tik tai kažkokią siaurą specialistų grupę. Tokiu būdu pacientai galės geriau pasitikėti vaistais. Dėkuoju, ponė Kacievsko, dabar ponė Čilders, vieną minutę. Dėkuoju pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegijai Makafan už paveiktą pranešimą. Apie 10 tūkstančių mirčių ES per metus dėl šalatinio poveikio į, į receptinius vaistus. Tai yra ne, tikrai e, situacija, kur kelia susirūpinimą. Man patinka čia pateikti pasiūlymai. Manau, kad e, šaltiniai poveikiai, kaip jau minėta, yra penkta pagal priežastis. E, pagal mirties priežastis, mirties priežastis ir kai vaistai yra registruojami rinkoje, jie turi būti tinkamai pristatomi, mes turime atkreipti dėmesį ir falsifikuotų vaistų problemą, dėl to visuomenės veikatai kyla daug grėsmių. Turime nuolatos atnaujinti informaciją, kurią disponuoja sveikatos priežiūros institucijos, reikėtų geriau informuoti pacientus apie vaistų e, naudojimą ir kuo geriau tai padarysime, tuo visiems bus geriau. Džiugu, kad e, siūloma sukurti vaistų tinklo portalą, kuris būtų susijęs su nacionaliniais portalais. Jame pacientai galėtų rasti informaciją apie jų vaistų saugumą. Ačiū. Dabar dviems minutėms žodis ponui Bartolociui. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, gerbiamas komisijos nariai. Šiomis taisyklėmis siekiama sustiprinti ir racionalizuoti farmakologinio budrumo sistemą. Tokie yra ambicingi pasiūlymų tikslai. Reglamento 726 ir direktyvos 2183 keitimai ir bendradarbiavimas tarp parlamento ir atitinkamų komitetų bei tarybos darbo grupių buvo e, sėkmingi. Todėl manyčiau, kad dabar tikrai pagerės tarp disciplininė bendrijos veikla, ypač šioje srityje. Aišku, mūsų tikslas yra pagerinti visuomenės sveikatą visoje Europoje. Yra siekiama patobulinti apibrieštis atsakingų institucijų, kompetencijos veiklos rytis, taip pat pacientų informavimą Siekime sukurti daugiau skaidrumo ir tokiu būdu gerinti vaistų saugumą juos vartojant. O ypač paminėtinas ir taip pat nepageidaujama šaltinio poveikio įvertinimas, kuris bus atliekamas. Bendradarbiavimas ES lygių yra svarbus, bet lygiai taip pat svarbu dirbti ir nacionaliniu bei regioniniu lygiu ir susijęti tą bendradarbiavimą Taip galima geriau keistis informaciją ir išvengti nepagidaujamo vaistų poveikio. Naujoji sistema bus e, taip pat, veiks taip pat ir kaip e, informacinis interneto portalas ir ten teikiama informacija tikrai e, pasitarnaus tiek pacientams, tiek medicinos rytyje dirbantiems žmonėms. Ačiū. Dabar porą minučių, ponė Mani, ponas Marinesku. Dėkoju, ponė pirmininkė. Farmakologijos pramonė yra viena esminių ES pramonės ryčių. Iš dalies dėl to, kad turi tiesioginį kontaktą su vartotojais, su pacientais, bet ir dėl kitų. Pateikti pasiūlymai ir pakeitimai, manau, turės įtakos geresnį pacientų padėčiai, bet taip pat palengvins ir atsakingų institucijų darbą. Nuorodos į e, šalutinį vaistų poveikį turi būti prieinamos tiek atitinkamoms institucijoms, e, tiek profesionalams dirbantiems medicinos priežiūros rytyje, bet be abejo negalima pamiršti ir pačių pacientų, tai yra svarbiausia. Jie turi žinoti, koks yra vaistų, kurie jiems skiriami uh, E, nepakidaujamas poveikis. Tai turi būti nurodyta informacinėme paciento lapelyje. Taip pat dar reikėtų pridurti, kad tie vaistai, kurie galbūt dar nėra iki galo ištirti, nepastebėti visi nepageidaujami poveikiai, turėtų būti nesunkiai um, e, išimama iš rinkos. Dėl to turi būti nuolat atliekami saugumo um, e, tyrimai vaistų mažiausiai kas penkerius metus, nes būna taip, kad e, nepageidaujamas poveikis pastebimas tik 20 ar 30 metų po to, kai pirmą kartą buvo į rinką pateiktas vaistas. Dėl to būtina reguliariai juos tikrinti. Ir taip pat negalima pamiršti, kad e, inovacijos, moksliniai tyrimai, e, mokslinė pažanga turi lemiamos reikšmės šioje srityje. Ačiū dabar, ponė Ronsulį. Pirmininkė, komisarė įvertinant e, leistų vartoti e, vaistų e, neigiamą poveikį yra šio teisės akto tikslas. To niekada negali būti per daug, nes neigiamas poveikis ES sukelia kelis tūkstančius mirčių per metus. Aišku, kad moksliniai tyrimai gali įvertinti nepagėdavome reakciją ar pavyzdžiui vieno vaisto reakcija su kitu vaistu, tai yra prioritetas visuomenės veikatos srityje. Gera farmakologinio budrumo sistema turėtų leisti gydytojams, gamintojams ir pacientams įsitikinti vaisto tinkamumu ir gauti informacijos apie galimas problemas. Jeigu tokio problemų yra, tuomet, aišku, reikia pakeisti e, vaistą, e, pakeisti jo vartojimą ar galbūt jį išimti iš rinkos visiškai. Todėl farmakologinio budrumo sistemos stiprinimas suteiks daug naudos, nes turėsime daugiau informacijos, galėsime greičiau reaguoti. Dėl to bus įmanoma pavojingus vaistus išimti iš rinkos daug greičiau negu anksčiau. Visos valstybės narės turi e, toliau kartu e, dirbti šioje sistemoje. Ir baigdama, pirmininkė, noriu pasakyti, kad labai svarbu teikti pacientams tiesiogiai apie jų vartojimus vaistus Aišku, valstybės narės kol kas tam nepritarė, išskyrus kelias, todėl e, tuo užsieima kompetentingos institucijos apskritai. Ačiū, ponė Ransulė, toliau spontaniškai pasisakančiųjų procedūra. Pone Morkūnai, tai viena minutė. Ačiū pirmininkė. Iš viso šito dokumento, mano nuomonė, svarbiausi e, du dalykai. Tai yra pacientų įtraukimas į informavimo sistemą ir tai kad visa informacija patikima informacija bus pasiekiama vienoje vietoje. tie skaičiai per metus e, apie porą šimtų tūkstančių mirčių nuo šalutinio vaistų poveikio išties yra bauginantis. kitas dalykas valstybėse labai nevienodi e, rezultatai dėl šalutinio poveikio tai yra registras e, tokių atvejų tarkim mano šalyje yra apie šimtas septyniasdešimt atvejų tuo tarpu kitose šalyse bent kelis sykius daugiau to priežastys kad informacijos teikime tiesiogiai nedalyvavo pacientai gydytojai dažnai baiminasi pranešti atitinkamą informaciją galbūt bijodami būti apkaltinti netinkama veikla. ypač džiugu kad pacientai besirūpinantys savo sveikata galės patys pranešti nacionalinėms institucijoms apie neigiamą šalutinį vaistų poveikį. kitas dalykas skatinti europos sąjungos valstybių institucijas aktyviau reaguoti į atitinkamus pranešimus. kol kas situacija tokia kad informacija apie šalutinį poveikį pateikti vėluoja apie penkiasdešimt proc suinteresuotų valstybių. puiku kad nuo šiol į vaistų saugumo kontrolės sistemą bus įtraukti ir gamintojai ir e, vartotojai ir kontroliuojančios institucijos. reikia bendro požiūrio grįsto ne baime o atsakomybe. Ačiū toliau, ponas Mikolašikas. E, Pan minister. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, ponė Tajani farmakologinis budrumas siekia, kad e, atitinkamos atsakingos institucijos, o taip pat ir pacientai e, informuotų apie visą šalutinį pastebimą poveikį ir kad ta informacija būtų. Taigi, tuo pasiremiant būtų galima imtis priemonių, pakeisti vaistų skirimo tvarką ar e, imtis priemonių teikiant daugiau informacijos apie vaistą arba E, išimti iš rinkos. Aš pritariu priemonėms, kurios yra skirtos paskatinti pacientus stengtis e, gauti informaciją, visą informaciją apie skirtą vaistą, skaityti informacinį lapelį. Tokia informacija juos, juos informuotų ne tik apie tai, kam skirtas vaistas, bet e, ir apie tai, kokie galimi, kokios galimas nepageidaujamos reakcijos. Jau esame patyrę kaip blogai būna, kai informacija neteikiama apie nepaginaujamą reakciją. Na ir šis pranešimas yra, bus naudingas visiems pacientams Europoje. Ačiū. Ačiū, ponė Mikolašikai. Pone Weisberger, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū pranešėjai bei šešėliniams pranešėjams už, už puikų darbą. Gera vaistų stebėsena apsaugos ES piliečius, o taip pat ir mm, ypač pažeidžiamus pacientus. Man ypač svarbus pasiūlymai yra vieningo portalo įkūrimas ir taip pat galimybė pacientams teikti informaciją apie um, nepageidaujamą poveikį. Taigi informacinėme portale bus teikiama privaloma tvarka visa aktuali informacija apie vaistą, patarpinamas informacinio lapelio turinys ir tai bus, aišku, ženklas pirmin, nes kol kas dar yra valstybių narių, kurios neleidžia teikti internete informacinio lapelio informacijos, o tai neužtikrina elementariausių teisų mūsų, sąjung, mūsų piliečiams. Taip pat svarbu, kad kiekvienas pilietis galėtų savo gimtają kalbą rasti informacinį lapelį internete, nes galbūt, pavyzdžiui, jį pametė. Taip pat labai džiaugiuosi, kad, um, džiaugiuosi, kad bus pateikiamas šis pasiūlymas e, ir tikiuosi, kad komisija ir toliau dės kiek manoma daugiau pastangų. Tai ačiū poniai Weisberger, ponia Rivasi. Président, moi je voudrais euh, revenir. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dar kartą norėčiau sugrįžti prie poveikio aplinkai. Nuo 1965 metų Europoje egzistuoja kriterijai, kurie taikomi vaistų rinkodaros rytyje. Tai yra trys kriterijai - veiksmingumas, saugumas ir farmakologinė kokybė vaisto. Tačiau nieko ten nerašoma apie poveikį aplinkai. Jeigu pažvelgsime į estrogenus, tai, kuris paten, kurie patenka į vandenį, tai pavyzdžiui, netgi lytis žuvų dėl to pasikeičia. Taip pat e, galima aptikti nemažai vaistų likučių e, ligoninių patalpose ir taip toliau ir panašiai. Tad čia sakoma, kad į tos dalykus atsižvelgta konstat... E, konstatuojamoje dalimi, kurioje komisija yra e, raginama pateikti ataskaitą dėl šios problemos įvertinimo. Ir dėl to, kiek prasminga ar neprasminga būtų keisti dabar egzistuojančias ES taisyklės šiuo atžvilgiu. Tačiau reikia pastebėti, kad poveikis aplinkai turi taip pat poveikio ir um, visuomenės sveikatai, nes per vandenį ta tarša yra itin jaučiama. Ačiū. Ponas Dorfmanas. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, gerbiami parlamento nariai. Manau, kad svarbu yra kalbėti šią temą ir itin svarbu atkreipti į dėmesį į tai, kad informacija bus pateikiama visomis ES kalbomis. Aš atstovauju vienai kalbų mažumai ir kai yra pateikiama informacija informacinėme lapelėje pacientui kalba, kuria kalbama, kurio nors šalyje. Nebūtinai ji bus pateikta ir mažumų kalbomis, tad nebūtinai ją visi supras ir tai yra pavojingas dalykas. Dėl to, manau, reikia pasiekti tai, kad informacija informacinėme paciento lapelėje būtų visomis kalbomis pateikiama internete tame portale ir taip pat vaistininko suteikiama bei atspausinta informacinėme lapelėje. Ir jeigu bus galvojama apie santraukas esminių dalykų informacinio lapelio, tai tikrai bus įmanoma tą informaciją pateikti visomis kalbomis. Ačiū. Muchas gracias. Ačiū. Dabar ponas Rosi, vieną minutę. Kolegos, pirmininkė, aš remiu pranešėjo požiūrį. Jis kalba apie vaistų saugumo patikrinimo svarbą. Aš norėčiau akcentuoti keletą aspektų. Tiesioginė prieiga pacientams prie Europos vaistų domenų bazės. Informacija apie kainas, valstybėse narėse. Tai yra farmakologinio budrumo pagrindinės idėjos. Reikia, kad atitinkamas vaidmuo tektų ir valstybių narių subjektams bei pacientams. Deja, Europa per daug laikosi įsikibusi ilgamžiškumo e, idėjos ir tai reiškia, kad labai yra lengva piknaudžiauti vaistais, kurie gali sukelti alerginių reakcijų ir kitokių padarinių. Viena problema, kuri nėra išspręsta ir kurią sunku išspręsti, tai yra uh, chem... jautrumas įvairiems chemikalams. Žmonės tiesiog negali kontaktuoti su jokiomis cheminėmis medžiagomis. Uh, Taigi reikia šviesti, mokyti piliečius apie vaistų vartojimą, kad jie tai darytų tinkamai. Dabar pana Šnelhart. Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai. Pagalvokime, kaip praėjusios kadencijos pabaigoje pradėjome diskutuoti apie šias problemas. Tai tikrai galima labai gerbti pranešėją, nes jis puikiai padirbėjo susitarimas pirmo svarsimo metu yra tikrai geras rezultatas. Ko gero daugelis e, nustebo, kad e, valstybės narės taip pat daugam pritarė. Mes manome, kad reikėtų išnaudoti visas semėje agentūros ir duomenų bazės galimybės. Uh, Tai yra labai svarbus dalykas. Vis dėlto piliečiai yra susirūpinę dėl vaistų šalutinio poveikio. Tokia informacija taip pat turėtų būti domenų bazėje. Ačiū. Ačiū, ponė Šnelhartai. Ponas Ryky, vienai minutiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nariai, kalbėsiu trumpai. Noriu pasveikinti visus, kurie rengė šį pranešimą. Turiu pasakyti, kad mane šiek tiek stebina, kad neaptartas e, dar vienas dalykas e, ryšminis farmakologinis bundrumas. budrumas. Viena vertus šis pranešimas yra labai išsamus, tačiau turime nepamiršti, kad daugelį problemų sukelia tai, kuomet medicininius gaminius E, vartoja pacientai, kurie vartoja keletą e, medicininių preparatų. Ir jų bendras e, kolektyvinis poveikis kartais buvo, būna labai pavojingas. Taigi reikia panagrinėti situacijas, kuomet žmonės vartoja keletą medicininių produktų. Gydytojai turėtų tai pasigilinti. Taip pat nes dažnai žmonės mm, vartoja ne tik vaistus, kuriuos jiems paskyrė gydytojas, bet taip pat ir tokius, kurie, kurių gali patys nusipirkti be recepto. Tai kartais e, sukelia labai toksišką poveikį. Ačiū, ponė Reikė. Toliau suteiksiu žodį pasisakyti tarybos vardu ponui Šastel. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, mesdames, messieurs, les... Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėmi Europos parlamento nariai. Noriu sakyti keletą minčių. Visų pirma, sveikinu ponę Mekavan bei visus šešėlinius pranešėjus e, tarybos pirmininkė ir komisija, kad su to, kad pasiekta gera pusiausvyrą rengiant šį pranešimą. Tai yra pranešimas labai svarbus visiems pacientams ir tai užtikrina pridėtinę vertę mūsų piliečių kasdienėme gyvenime įgyvendinus šiame pranešime matytas priemonės, mums tikrai pavyks sumažinti e, tokių atvejų, kuomet susirgymus ar komplikacijas sukelia e, vaistai, medicininiai gaminiai. Kažkas minėjo, kad kartais žmonės ligoninėse miršta dėl to, kad jie vartoja neteisingai jiems paskirtus vaistus. E, Taigi mums reikia, reikia tikrai labai mm, nuoseklių ir išsamių farmakologinio budrumo taisyklių. Tikiuosi, kad Belgijos pirmininkavimo pabaigoje aš galėsiu pasidžiaugti, kad mes pasiekėme sutarimo ir dėl kitų e, e farmacijos paketo e, teisės aktų. Ir žinau, kad labai svarbu bus dirbti draugę su parlamentu ir komisija. Pirmininkas, ačiū. Dabar žodį suteikiu e, komisijos nariui Tajani. Ačiū pirmininkė. Manau, kad šiandien vykstančios diskusijos, kuriuose dalyvauja tiek daug Europos parlamento narių, rodo, koks yra svarbus susitarimas, kurį pasiekė institucijos. Komisija, taryba ir parlamentas e, piliečiams Europoje siunčia tikrai aišku signalą. Manau, kad e, tęsiamas darbas ir su dosie, kurie yra skirti kovoti su vaistų klastojimu, taip pat kurie yra skirti receptiniams vaistams. Noriu padėkoti ponui Ransulį kuris ką tik susilaukė dukters. Džiugu, kad Europos gyventojų skaičius didėja. Taigi tikrai labai džiaugiuosi, kad e, galima Europoje kalbėti savo gimtają kalbą ir gimtają kalbą gauti informacijos apie e, vaistus. Aš visada rėmiau daugia kalbystę visose sektoriuose, įskaitant ir tuos, kurie patenka į mano atsakomybės rytį. Noriu padėkoti ponui Vernion už tai, ką jis minėjo. Taip pat noriu padėkoti ir komisijos narį dalį. Šiandien komisijos narių kolegija nesirinko, bet aš tikrai perdosiu ir kolegoms visas Europos parlamento narių čia išsakytas pastabas. Komisija nori padėkoti parlamentui, kadangi mes visi draugė e, piliečiams siunčiame tikrai e, aišku signalą. Poniai Rivazi, kuri kalbėjo apie vaistų poveikį aplinkai, galiu pasakyti, kad taip, mes turime atsižvelgti į aplinkosaugos problemas ir mes Sutinkame su parlamento pasiūlymu, kad pranešimą reikėtų pridėti prie kitų dokumentų, kuriuose kalbama apie poveikį aplinkai. Galiu pasakyti, kad apie aplinkosaugos aspektus jau kalbama komisijos komunikate dėl farmacijos sektoriaus ateities. Tai yra 2008 metais patvirtinto paketo dalis. Labai ačiū. Taip pat norėtumėm padėkoti ir poniai Ranzulį. Tai yra puikus pavyzdys, kaip galima suderinti šeiminį gyvenimą ir profesinį gyvenimą. Tikrai puikiai pasirodėte. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Makeivin pranešėjai, prašom. Ačiū. Norėčiau atsakyti iškeltus klausimus. Kolegos minėjo skaidrumą. Noriu pasakyti, kad mes tikrai pasiekėme didelį žingsnį priekin skaidrumo požiūriu, nes e, nepaprastai daug informacijos bus kelbiama internete. O kalbant apie farmakologinio bidrumo institucijų savarankiškumą, E, parlamento teikiamas pritarimas ne, teikiamas atskirai nei komitetų įteikiamas e, leidimas. Mes tikrai labai daug padirbėjome užtikrinant tokios institucijos savarankiškumą. Komisijai tikrai reiks nemažai nuveikti po to, kai tas teisės aktas bus patvirtintas ir to tikiuosi, kad jam pritars didžiulė parlamento narių dauguma. Reikės apie pacientams skirtą informaciją. Sulaukėme daugybės nepasitenkinimo pareiškimų iš pacientų organizacijų. Žinau, kad komisija ieškojo sprendimo, bet nebūtinai tam sprendimui pritarta. Mes norime dirbti su jumis, rengiant tuos, tą pacientams skirtą informaciją. E, neįmanoma išvardinti visų galimų simptomų ar reakcijų tame lapelyje. Beprasmiška tai daryti, bet reikia dirbti, stengiant išsiaiškinti, koks variantas tinkamiausias. Toliau e, medicininių gaminių poveikio e, studija. Dar vienas juo, juodasis ženklinimas, jo atsiradimas. Nenorime kad jis iš, kad norime, kad tai atsirastų, taip pat norime, kad būtų pažymėti atskirais e, simboliais vaistai skirti vaikams. Uh, E, žinau, kad reikia daug dar nuveikti, kad, minėtos, e, e, informa, kad minėti informacijos portalai būtų prieinami ir kad ten būtų visa informacija visomis kalbomis. Valstybės narės taip pat turi užtikrinti informacijos teikimą. EMA institucijai tenka nemažas krūvis. Uh,